taip pat e, e, parengti protokolą, tas protokolas yra skelbiamas. Dabar periname prie darbo tvarkės ir prie darbo tvarkosi. Pagal 119 straipsnį buvo parengta ir išsintinėta darbo tvarkė. Antradienį ECR frakcija siūlo paskelbti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 paskelbta deklaracija, kurią numatė ponė Ešton. Joje yra kalbama apie Sirijos ginklų arsenalo sunaikinimą viduržėmio jūroje. Tai yra labai labai svarbi mūsų manimų problema. Junktinių Amerikos valstijų laivai atviroje jūroje tiesiog skandina viduržėmė jūroje šią ginkluotę ir ta, tie procesai truks 60 dienų. Todėl mes reikalaujame, kad būtų aiškiai nurodyta, kokių konkrečių priemonių imsis taryba ir ES komisija. Mes norėtume, kad tos priemonės būtų taikomos ne tik tai užkirsti kelią nelaimėms, bet ir apskritai, ko siekiama tomis priemonėmis. Mūsų manimų cheminė ginkluotė turėtų būti naikinama tose teritorijose, ne jūroje, o teritorijose, kurios yra neapgyvendintos. Šiuo atveju mes išvelgėme labai didžiulį pavojų Kretos gyventojams, apskritai ES piliečiams ir todėl norime, kad šią temą rytoj būtų diskutuojama ir kad būtų paskelbta tinkama deklaracija. Kas balsuos kas pasako už, kas pasakys prieš. Pirmiausia, klausiu, kas už šią deklaraciją, kas pritarite šiam siūlymui. Tai iš tikrųjų yra labai svarbi tema, mes puikiai suprantame, kad cheminiai ginklai turi būti naikinami, tačiau kitas dalykas yra šitų procesų, šios procedūros kokybė, taip pat pasiekmės aplinka ir todėl tai mūsų frakcija pritarė e, šitai deklaracijai. Dėkuoju. Pone von Štorš pasisakys prieš šį pasiūlymą, ne? Ar dar kas nors duoti kalbėti? Atrodo, ne. Balsuojame, kas už tai, kad rytoj būtų aptariama ši tema. Šau balsuoti už. Kas prieš? Kas susilaiko? Turime balsuoti kortelėmis, rezultatas neaiškus.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 148 už, 139 prieš. Taigi pritarta šiam pasiūlymui dėl diskusijos rytoj šiuo klausimu. Dėl antradienio darbo tvarkės ar yra kokių nors pasiūlymų, papildomų pakeitimų siūlymų? Ar jūs prašote žodžio dėl darbo tvarkės? Dėl darbo tvarkės antradienio. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami kolegos, aš norėčiau pakalbėti apie rytojaus darbo tvarkę. Aš žinau, kad pakeitimams pateikti laikas jau praėjo, tačiau aš vis dėlto norėčiau paminėti labai svarbę temą. Rytoj kalbame apie labai svarbų postą artimiausiais penkeriems metais, tai yra apie ES komisijos pirmininko postą. 90 minučių yra numatyta diskusijai, lygiai tiek pat kaip ir vasario 25 dieną, kai buvo kalbama apie geležinkelio darbuotojų sąskaitų išaldymą. Aš manau, kalbant apie tokį sudėtingą atsakingą postą, nepakanka 90 minučių. Ir jeigu tas pristatymas truks tik 90 tai minučių, tai piliečiai nebus patenkinti. Aš norėčiau pasiūlyti Štai ką. Jūs dabar kalbate tiesiog apie e, e, darbo taisyklės, apie procedūras, bet aš negaliu ta, jums leisti toliau kalbėti. Trečiadienį siūloma rezoliucija dėl Izraelio ir Palestinos. Aš norėčiau mano frakcijos vardu paprašyti, kad trečiadienį būtų kalbėt, kalbamasi ne tik tai su užsienio politikos vyriausiai įgaliotinė dėl Izraelio ir Palestinos, bet kad būtų taip pat primama ir rezoliucija. Kadangi situacija aštrėja, vėl yra eskaluojamas konfliktas ir todėl aš manau, kad yra labai svarbu ir skubu ne tik tai su vyriausinė įgaliotinė pasikeisti nuomonėmis, bet ir pasiūsti labai aišku signalą, kad būtina padėti visas pastangas, kad šita eskalacija kuo greičiau baigtųsi, kadangi jau žuvo 170 žmonių Raketos iš Izraelio pusės yra leidžiamos kasdieną, taip pat iš gaza, gazos ruožo žmonės yra vejami iš savo gyvenamųjų vietų, jam kyla e, pavojus ir taip pat atrodo, kad yra numatyta tai ir ginkluoti susirėmimai ir sausumoje. Für den Antrag möchte Gereiro pasisakys pritardama šiam pasiūlymui. Ačiū. Manau, kad reikia e, pabrėžti, kad mes negalime laukti iki rugsėjo mėnesio, kad išreikštume pasmerkimą e, visų tų smurtinių veiksmų, kurie ten vyksta. Ir taip pat norime nusiųsti žinę abiems pusėms nutraukti smurtą. Mano frakcija palaikytų tokį siūlymą jeigu mums pavyks užtikrinti, kad parlamentas e, pasisakys vienu balsu ir išreikš paramą visų veikėjų pastangoms e, daromoms dabar užtikrinti, kad e, vėl įsivyrautų taika. Taigi, rezoliucijoje mes turėtume raginti nutraukti ugnį, abipusės tą padaryti, taip pat sugrįžti atnaujinti dialogą ir paisyti visų regiono veikėjų. Ar kas nors norėtų paprieštarauti šiam pasiūlymui? Preda. Prezident. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes pritarėme siūlymui surenkti diskusijas, bet nepritarėme siūlymui teikti rezoliuciją. Ir dabar pateiktas tekstas yra tikrai trumpas. E, reiktų uh, sugebėti nusiųsti aiškę, tikslę žinę, kaip sakė GUE atstovas, ir padaryti tai nedelsint. Vielen Dank. Ja. Also, der Antrag lautet. Dėkuoju yra siūloma suorganizuoti diskusijas su rezoliucija. Norėčiau nu, paklausyti, kas už tokį pasiūlymą. Pakelkite ranką. Kas prieš? Kas susilaiko? Rezultatas akivaizdus. Pritarta. Taigi mes parengėme mūsų darbo planą, mūsų plenarnį sesiją. Dabar vienos minutės kalbos. Čakiai pirmasis kalbės. Ja, bitte sehr. Okay. Thank you, Mr. President.